Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we start. Kolegos, ponios ir ponai, tęsiam posėdį, pradėsime balsuoti. Balsavimo sąrašą turite ant stalo. Balsuosime pagal politinės frakcijas. O dabar pabandykime balsuoti, išbandykime balsavimo įrangą. Taigi pasiimkite korteles, įdėkite joms skirtą vietą ir aš jums užduodu labai paprastą klausimą. Ar jums patinka balsuoti pirmadieniais ketvirtą po pietų? Balsuojame. Balsavimą baigiu. Rezultatai neaiškus. Kai kas ištraukė korteles ir apskritai nebalsavo. Balsavo 32 kolegos. Labai nemažas skaičius. Taigi pereikime prie kolegos jūro ataskaitos. 56 pakeitimas, kas už. Andras Gjurk ataskaita ES suskistintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija. Norėčiau, kad pradėtume balsavimą šiuo klausimu. 56 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 58 pakeitimas, už, prieš susilaikė atmesta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. NV1, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. AFET 1, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. AFET 2, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniškai. AFET 2, balsuojame dėl šito pakeitimo. Balsavimą baigiam. Atmesta. NV3, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Inta 1. Balsuosime dalimis. Už pirmą dalį, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 65 už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 už, prieš, susilaikė susilaikė, atmestas 67 už, prieš, susilaikė, atmesta 68 už, prieš, susilaikė, atmesta 69 už, prieš, susilaikė, atmesta 70 už, prieš, susilaikė, priimta 71 už, prieš, susilaikė, priimta 72 už, prieš, susilaikė, priimta susilaikė Atmestas 73 už, prieš. Pasitikrinkim bal, elektroniškai dėl 73. Balsavimą baigiame. Atmesta. 74 kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 75 už, prieš, susilaikė. Atmesta 76 už prieš susilaikė atmesta. 77 už, prieš susilaikė atmesta. 78 už, prieš susilaikė atmesta. 81 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 79 už, prieš susilaikė atmesta. 80 už, prieš susilaikė, atmesta. NV4 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antra dalis, už, prieš, susilaikė, priimta. NV5 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 84 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5 tran transportas. Kas už, prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Transporto komiteto penktas pasiūlymas. Dėl tran 5 elektroniškai balsuojame. Atmesta. Balsavimą baigiam. Patvirtinta, visgi patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas 3. Už, prieš, susilaikė priimta. 86 už, prieš, Patikrinkime. 96. 96 pakeitimas. 96. Dėl jo balsuojame elektroniškai. Balsavimą baigiame. Atmesta. 97. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 98. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 99. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 100. Už, prieš, susilaikė susilaikė priimta. Kompromisnis keturi kas už, prieš susilaikė priimta. 104 už, prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 115 už, prieš susilaikė priimta. 94 už, prieš susilaikė atmesta. NV20 už, prieš susilaikė priimta. 27 tran už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 121. 121 už, prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. 121 pakeitimas. Balsavimą baigiame. Atmesta. 32 trankas už, prieš, susilaikė. Dar kartelį. Tran 32 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šimtas dvidešimt šeštas, kas už? Oi, du pakeitimai kartu, 126 ir 127. Jie identiški. 126 ir 127 kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 128 už, prieš, susilaikė atmesta. 129 už, prieš, susilaikė atmesta. 130 už, prieš, susilaikė priimta. 131 kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. 131 pakeitimas. Balsavimą baigiam. Atmesta. Septintas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 135 už, prieš, susilaikė, atmesta. 137 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 138 už, prieš, susilaikė, atmesta. 139 kartu su 140 pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 141 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 142 už. Prieš susilaikė. Priimta. 143 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 144 pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. 145 už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 255 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 161 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 162 už, prieš, patikrinkime elektroniškai. 162 pakeitimas. Tikriname elektroniškai. Balsavimą baigiame. Atmesta. 163 pakeitimas už, prieš, Dar kartelį pastikrinam elektroniškai. 163 pakeitimas. Valsavimą baigiam. Atmesta. 164 kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 165 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 166 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 167, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 168, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 169 už, prieš, susilaikė. Priimta 170. Už, prieš, susilaikė. Priimta 18 dvi dalis, pirma dalis. Už, prieš susilaikė priimta, antra dalis už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 18. E, 190. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. O, 190 ir 191 kartu identiški pakeitimai, tai atmesta. 192 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 193 kas už, kas prieš, susilaikė. Atsiprašau. Patikrinkime elektroniškai. 193 pakeitimas. Balsuojame. Dėl 193 pakeitimo balsavim baigiam. Priimta. 195 kas už. 197 atsiprašau. 197 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 198 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 199. 199 kartu su 200 pakeitimu. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 201 kas už, prieš susilaikė atmesta. 202 už, prieš susilaikė, atmesta 203 už, prieš, susilaikė, priimta 205 už, prieš, susilaikė, atmesta 206 už, prieš, susilaikė, atmesta 207 už, prieš, susilaikė, atmesta. 208 už, prieš susilaikė atmesta. 209 už prieš susilaikė atmesta. 210 už prieš susilaikė atmesta. 211 už prieš susilaikė atmesta. 212 už prieš susilaikė atmesta priimta. 213 už, prieš, susilaikė, at, priimta. 214 už, prieš, 215 balsuokime elektroniškai dėl šito klausimo. 215. Balsavimą baigiam. Atmesta. NV14 už, prieš, susilaikė, atmesta. NV19 už, prieš, susilaikė, atmesta. 216 už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 222 už prieš, susilaikė, atmesta. 223 už, prieš, susilaikė, atmesta. 224 už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Inta 5 už, prieš, susilaikė, priimta. 230 už, prieš, susilaikė, atmesta. 231 už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 inta už, prieš, susilaikė, priimta. Afet 6 už, prieš, susilaikė, priimta. Afet 11 už, prieš susilaikė priimta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 14a kompromisas už, prieš su, patikrinkim elektroniškai. 14a kompromisinis tekstas. Kompromisinis tekstas 14a. Balsavimą baigiam. Atmesta. 237 pakeitimas už, prieš susilaikė atmeta, atmesta. 238 už, prieš susilaikė atmesta. Tran 4 už, prieš susilaikė priimta. 244 už, prieš patikrinkim elektroniškai. 244 pakeitimas. Balsavimą baigiam. Atmesta. Inta 2. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku. Inta 2. Inta 2. Pabalsuosime elektroniškai. Balsavimą baigiam. Priimta. Inta 8 už, prieš, susilaikė priimta. Inta 14 už, prieš, susilaikė priimta. Inta 19 už, prieš, susilaikė priimta. Inta 20 už, prieš, susilaikė priimta. 241 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Inta 25 už, prieš, susilaikė priimta. 242 už, prieš. 242. Pasitikrinkime elektroniškai. 242 balsavimą baigiam. Atmesta. 245 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. NV18 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. NV18. Balsavimą baigiam. Atmesta. Inta 9. Pirma dalis. Už, prieš, susilaikė. Priimta. Antra dalis. Už, prieš, susilaikė. Priimta. 200. 43 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. AFI 10 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. NV 12 už, prieš, patikrinkime elektroniškai. NV 12. Balsavimą baigiam. Atmesta. 16 kompromisas už, prieš susilaikė. Priimta. NV17 už, prieš susilaikė. Priimta. TRAN 30 už, prieš susilaikė. Priimta. TRAN 10 už, prieš susilaikė. Priimta. TRAN 11 už, prieš susilaikė. Priimta. TRAN 12 už, prieš, susilaikė priimta. 13 už, prieš, susilaikė priimta. 14 už, prieš. Patikrinkim elektroniškai TRAN 14. TRAN 14. Balsavimą baigiam. Atmesta. Transportas 15 už, prieš susilaikė atmesta. Tran 16 už, prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Gal ne iki galo rankas kėlėt. 16 tran. Tikrinkinome elektroniškai, balsavimą baigiam. Primta. 258 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 259 už, prieš, susilaiko atmesta. 260 už, prieš, susilaiko atmesta. 261 už, prieš, susilaikė atmesta. Tran 6 už, prieš, susilaikė priimta. Tran 7 už, prieš, susilaikė priimta. Tran 8 už, prieš, susilaikė, priimta. Tran 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 264, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 265 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. 20 pakeitimas. Balsavimą baigiam. Atmesta. 17a kompromisas už, prieš. Patikrinkim 17a kompromisinį tekstą. Balsuojam elektroniškai. Balsavimą baigiam. Atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 už, prieš, susilaikė, priimta. 28 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai, 28 pakeitimas, balsuojame elektroniškai. Balsavimą baigiame. Atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 už, prieš, susilaikė. Patikrinkim elektroniškai. 31 pakeitimas. Balsavimą baigiam. Atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė atmesta 35 už, prieš susilaikė atmesta 36 už, prieš susilaikė 36 balsuojame elektroniškai dėl šio pakeitimo. 36 pakeitimas, balsavimą baigiame. Atmesta. 37 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. 40 už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 aš, už, prieš, susilaikė, atmesta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 kompromisas už, prie. 44 dar patikrinkime elektroniškai. 44 pakeitimas balsuom elektroniškai. Balsavimą baigiam. Patvirtinta o sakiau, kad atmesta. Iš tiesų, priimtas pakeitimas. Atsiprašau. 18 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai čia kaip 18 kompromiso papildymas. 45 pakeitimas. Balsavimą baigiam. Atmesta. 50. Už prieš susilaikė. Atmesta. 51 už prieš. Patikrinkim 51. Balsuojam elektroniškai. Balsavimą baigiam. Atmesta. 19 kompromisinis tekstas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 55 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė primtas. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikė primtas. Ketvirtas už, prieš susilaikė primta. Penktas už, prieš susilaikė priimtas. Devintas pakeitimas. Šokom prie devinto pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntas pakeitimas. Vienuoliktas, atsiprašau, pakeitimas. Nuo devinto prie vienuolikto. Už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, priimtas. Tryliktas už, prieš, susilaikė, priimtas. Penkioliktas už, prieš, susilaikė, priimtas. Keturioliktas už, Atsiprašau, sako pirmininkas. Dar kartą atsiprašo pirmininkas. Šešioliktas pakeitimas. Šešioliktas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patikrinkim. Balsuojame elektroniškai dėl šešiolikto pakeitimo. Balsuoti baigiame. Priimta. Septynioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dar kartelį. 17 pakeitimas balsavimą baigiam. Atmesta. 18 pakeitimas už. Prieš susilaikė priimtas. Ir balsuojam dėl viso teksto. Bendras balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi jau pabalsavo? Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. O dabar pereikime prie kito balsavimo sąrašo. Tarp valstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas vidaus rinkoje. Karlo Zorinjo mūsų pranešėjas šiuo klausimu. 13 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 109 kas už prieš susilaikė atmesta. 110 už prieš susilaikė atmesta. 111 už prieš pasitikrinkim dėl 111. -ojo. Prašom balsuoti, kolegos. Baigėme balsavimą. Atmesta didelę persvarą. 112. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 17. Kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 118. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 119. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 120 už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 126 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 131 už, prieš, susilaikė, atmesta. 132 už, 131 Tikrinkime dėl 131, sako pirmininkas. Tikriname dėl 131 ir baigiam balsuoti dėl jo. Tas pats kaip ir pirma. Didelė persvara atmesta. 132 už prieš susilaikė atmesta. 133 už prieš susilaikė atmesta. 134 už prieš susilaikė atmesta. 135 už prieš, susilaikė, atmesta. 136 už, prieš, susilaikė, atmesta. 137 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 139 su 140 kartu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 145 už. Kas prieš? Pasitikrinkim. Dėl 145. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 147 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 151 už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas numeris 2, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim dėl 36. -ojo. Baigiam balsuoti. Atmesta. 37 už. Prieš. Susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penktasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 43 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 51 už prieš susilaikė atmesta 52 už, prieš susilaikė atmesta 53 už, prieš. Na, jeigu nekelsite rankų kolegos, bus sunku sužinoti balsavimo rezultatą, tikrinkime elektroniškai. Dėl 53 sužinosim kas kaip. Balsuoti baigiame patvirtintam, akivaizdžia dauguma 54 už prieš, susilaikė atmesta. 55 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis už, prieš, pasitikrinkim dėl penkto pakeitimo. Baigiam balsuoti. Akivaizdžiai patvirtinta. 58 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 59 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 60 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 65 už. Prieš susilaikė, atmesta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 77 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, prieš susilaikė patvirtinta. 85 už, prieš pasitikrinkim dėl 85 pakeitimo. Baigiam balsuoti. Atmesta. 86 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 87 už, prieš, susilaikė, atmesta, 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 90 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 93 pakinimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 23 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, Dabar balsuosime elektroniniu būdu, tai bus galutinis balsavimas dėl viso dokumento ir paskutinis balsavimas šiandien. Baigiam balsuoti. 48 kolegoms balsavus už, vienam prieš, dokumentas patvirtintas, sveikiname pranešėją. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai. įtrio komiteto balsavimą baigėme šiandieną ir dabar keliausime prie kitų darbo tarkis klausimų. Uh, dear friends, we start with our... Pereiname prie kitų klausimų. Europos komisijos įgyvendinimo įgaliojimų tikrinimas, sąžiningas naudojimasis tarp tinklinio ryšio paslaugomis. E, komisija pristato įgyvendinimo akto projektą. Tai yra labai svarbus aktas. Gerbiami kolegos. Kolegos, labai svarbus klausimas. Tarptinklinio ryšio paslaugos. TSM reglamentas e, yra mūsų aptariamas dokumentas, mūsų pranešėjas dalyvauja posėdėje. Mes pernai patvirtinome šį dokumentą, nebeliks tarptinklinio ryšio paslaugų bus pasirinkama nauja tvarka, kur vienasi uh, Rome like at home, naudokis tarp tinklinių ryšių taip, lyg būtum namie. Ir šiandien mes kalbam apie sąžiningą šio, šio tipo paslaugų naudojimą. Nes piknaudžiavimas sistema išlieka įmanomas. Svarbu piknaudžiavimui užkirsti kelią. Rugsėjo 5 uh, komisija paskelbė gyvendinimo aktą tačiau buvo sulaukta kritikos, jį išreiškė Europos parlamentas ir dėl to šis projektas buvo atsimtas po keletų dienų. Dabar turime naują šio akto projektą. Dabar tas dokumentas bus pristatytas Mes turime tik 45 minutės šiam klausimui aptarti. Noriu kreiptis į poną Roberto Viola, jis yra DG Connect, generalinio direktorato Connect vadovas ir norėčiau paprašyti jūsų pasisakyti šiuo klausimu. Štai kur jūs sėdite, sako pirmininkas, prašom, žodis jums. Herman. So, for... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite priminti, priminti, kas buvo nuveikta rengiant šį gyvendinimo aktą. Šiandienos projektą mes nusintėme parlamentui ir tarybai. Mes laukiame e, reguliuotojų nuomonės, BEREK institucijos nuomonės. Ir ta nuomonė turi iki spalio 15 dienos mus pasiekti ir paskui dokumentas bus nagrinėjamas kokom valstybėse narėse. Valstybės narės balsuos iki lapkričio 23 dienos tam turės laiko. E, Europos komisija patvirtins galutinį gyvendimo akto variantą iki gruodžio 15 dienos. Tai štai, turime dar keletą savaičių per kurias galim padirbėti ir tikimės, kad užteks to laiko tam, kad įvyktų diskusija tarp institucijų, kad įvyktų konsultacijos ir diskusijos su BEREK. Ir e, Bratislavoje vyks skaitmeninės darbo atverkės sustikimas, labai svarbus, kur dalyvaus e, suinteresuoti subjektai šiuo dokumentu, bus proga jį aptarti. Tas įgyventinimo aktas bus kartu su bus susijęs su pardavimu reglamentu šioje srityje ir mes tikimės, kad jis bus patvirtintas iki metų pabaigos. E, rinkos operatoriai tuo būdu turės pusmetį pasirenkti tam, kad būtų galima įdėkti naują roamingo sistemą iki birželio mėnesio. Taigi mes turime dar šiek tiek laiko. Kaip teisingai paminėjo pirmininkas, mes peržiūrime dabar tą įgyvendinimo aktą. Mes įsiklausome į tai, ką nori pasakyti Europos parlamento nariai ir suinteresuoti subjektai šioje srityje. Mes sulaukime kritikos, tas tiesa, ir tas naujas įsigyvendinimo aktas yra parengtas taip, kad būtų galima atsižvelgti e, kad būtų galima atsižvelgti tą principą vadinamai roam like at home, naudokis aplinklinių ryšių, lyg būtum namie. E, Pirmiausia, tai yra skirta žmonėm, kurie keliauja į kitas ES valstybės. E, taip yra pasakyta reglamente. Mes įdėgėme taisyklės, kurios yra labai paprastos. Paprastam piliečiui nieko nereikės daryti. Tiesiog e, jam nieko nereikės rūpintis, jeigu jisai skambina, būdamas užsienyje. Mes e, kalbame apie kai kuriuos tokius ekstremalius atvejus Mums svarbu yra SIM kortelės e, situacija, e, kad nebūtų nelegaliai prekiaujama tomis kortelėmis. Svarbu, kad e, būtų pasirašomi tvarkingai abonementai, kad būtų sutartys pasirašomos SIM kortelių tvarkingai ir kad tas pas abonementas jų neprisimtų visur. E, pirmiausia, aišku, siekiama žmonėms sudaryti sąlygas patogiai keliauti ir patogiai naudotis e, ryšiu. ES paprasti piliečiai neturės nieko daryti. Jie tiesiog turės aktyvuoti prietaiką Roam Like at Home ir galės sėkmingai skambinti ir naršyti visoje ES. Sistema bus labai griežtai E, kontroliuojama, tą darys nacionalinės priežiūros tarnybos, e, yra taisyklės, kurių gyvendimas bus nuolat tikrinamas ir abejotinus ir labiausiai ginčiatinus atvejus e, spręs kompetentingos struktūros. Jeigu, pavyzdžiui, atsirastų tokiu atveju, kai paaiškėtų, kad masiškai parduodamos SIM kortelės nelegaliai, tai tuomet tokios kortelės būtų uh, blokuojamos ir būtų primami atitinkami sprendimai. Taigi sistema veiks dalymosi principų ir pirmiausia, mums svarbus čia bus tvarumo paketas. Aš čia detalės nesileisiu, plačiau paaiškins kolega. Pirmininkas, ačiū generaliniam direktoriui. Signalas ES bendruomeniai siunčiamas čia yra labai svarbus, nes šis klausimas ypač jiems aktualus. Ačiū, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Noriu kreiptis į poną direktorių ir labai trumpai pasakyti jums, pasakyti mums, štai ką, mes turime labai ilgą kalbėtojų e, sąrašą, galbūt jūs rinktumėtės labiau pabaigoje atsakyti visus klausimus, ar ne? E, suinteresuoti kolegos puikiai žino, kas vyksta ir jie užduos labai tikslus klausimus. O dabar žodis jums, prašau. Thank you, Mr. Chairman, uh, honorable members. All I ponios ir ponai, parlamento nariai, norėčiau pakalbėti apie kitus du svarbius mūsų dokumento, kurį patvirtinsim gruodžio mėnesį aspektus. Nuokrypis nuo tvarumo. E, tai yra labai išskirtiniai atvejai, kai operatoriai taiko room like at home taip intensyviai, kad e, kils grėsmė netgi tiems tarifams, kurie taikomi namie. Ir gali būti taip, kad naminiai tarifai, namie taikomi tarifai e, padidės. Taigi mes e, parengėm du pasiūlymus. Visų pirma, nustatyti 5 procentų E, riba susijusi su tarptinklinio ryšio nuostoliais ir operatorių, e, peržiūrėti operatorių pelnus. Antra vertus, e, galim užtikrinti tam tikrus nuokrypius dėl rinkos iškraipimų, dėl skirtingų grupų atsiratimo ir kitokių uh, kainų pakeitimų. Ačiū. Ačiū direktorato atstovai. Dabar prašyčiau pasisakyti pranešėjų iš visų politinių frakcijų. Ir jums suteikiama pusantros minutės, nes neturim laiko ilgoms diskusijoms. Taigi prašau užduoti trumpus klausimus. Pone Kastilio. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Vilienui, kad atvyko čia su mumis e, posėdžiauti. Tačiau buvo nepaminėtas vienas momentas. Vienas momentas nepaminėtas dėl to, ne dėl to, kad e, nebuvo e, norėta užtikrinti 90, dienų, 90 dienų laikotarpį. Tiesiog su komisija mes jau aptarėme, kad buvo tam tikrų problemų, ir kad e, gali būti gali atsirasti visokių interpretavimų, kaip interpretuoti tą protingą laikotarpį. Aš labai trumpai išnekėsiu. Norėčiau pasakyti, kad reikia atsižvelgti į galimybę e, turėti tokį mechanizmą, kuriame būtų galima pastebėti, jeigu kažkas tai piktnaudžiauja tuo e, e, telefono ryšiu, jeigu operatorius piknaudžiauja ir reikėtų e, pasižiūrėti, kaip atsekti, kaip padaryti taip, kad turėtumėm įrodymų, kad operatorius nevykdo tam tikrų pas, e, įsipareigojimų, ir kad abonentas, kad abonentas nepiknaužiauja. O šiaip, man atrodo, viskas labai teisinga, viskas labai protinga. Bent jau man atrodo viskas čia gerai. Dėkoju Jums. Čia buvo EPP e atstovė, dabar ponė Toja. Aš norėčiau pasakyti, kad iš tiesų mes labai vertiname šias e, pastangas, vertiname šį atliktą darbą, kadangi jūs mm, norite dabar e, padaryti taip, kad išnyktų roamingas ir kad būtų tele, nustatytas tas vadinamas protingas telefono naud, ryšio naudojimas. Tai yra vienas iš pagrindinių mūsų rūpeščių. Žinoma, į tai reikėtų gilintis. Man labai Džiugu, kad vedamos tokios pastangos. Na ir kitas klausimas, kaip jau buvo minėta, reikia kažkaip e, padaryti taip, kad nebūtų pažeidinėjamos naudotojo teisės. Tačiau kaip čia dabar bus, jeigu tas žmogus, kuris nedeklaruoja nei kur gyvena, nei kur keliauja, uh, ką tada daryti? Ar galima, pavyzdžiui, užblokuoti tokius abonentus, kurie piktnaudžiauja, tuo tarpu ne nuskriaudžiant kitų, kurie tuo ryšiu naudojasi teisingai ir protingai. Kaip galima padaryti taip, kad e, su tokiomis, su tokiomis tokio elgesio apraiškomis kovotų ne operatoriai, o e, atitinkamos institucijos? Žinoma, reikia nustatyti tam tikrus apribojimus. E, operatorius pats nustato taisyklės, jisai stengiasi gauti kaip galima didesnį pelną. Taigi labai svarbu dabar nustatyti, kas yra tas protingas naudojimas. EKR frakcija. Dėkuoju. Sako ponas Ušanovskiai, aš taip pat e, vertinu tas pastangas ir tą plačią diskusiją siūlymas iš tikrųjų buvo komplikuotas, jį teko atsimti ir tobulinti. Ta, ta, tų komplikacijų mano supratimu kyla dėl to, kad į kai kuriuos tuos aspektus, kuriuos minėjo kolegos, nebuvo atkreiptas pakankamas dėmesys. Terminologija labai komplikuota, mes turėtume pasiaiškinti, pavyzdžiui, ką turiu menį berek, kai kalbama apie ilgus neaktyvumo laikotarpius. Buvo vykdomos kontrolės, turėtų būti vykdomos kontrolės ir aš manau, kad tekste tas buvo aiškiai pakankamai pasakyta. Tačiau aišku, kad berek ir nacionaliniai reguliuotojai turėtų supaprastinti tą visą tvarką. Mes, man atrodo, neturėjom pakankamai laiko išstudijuoti šį, šį pateiktą dokumentą, tą studiją. Ir priežiūros ir kontrolės sistemos turėtų būti irgi daug mažiau komplikuotos. E, diskusija, aišku, tik prasideda. Tad e, nors laiko nėra tiek daug iki metų pabaigos, manau, kad dėl visko susitarsime. Pirmininkas dėkoju. Kolegė Kalas kalbės Alde frakcijos vardu. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi to peržiūrėtų pasiūlymų ir aš. Laiko nedaug. Tad noriu tik du klausimus užduoti. Įgyventinimo aktas. Konstatuojamoje dalyje yra kalbama apie tai, kad reikia įrodyti abonentui, kad jis gyvena valstybėje narėje. Tuo atveju ir, ir, pavyzdžiui, čia kalbame tik apie tuos atvejus, kai e, susidūrėma su piknaudžiavimo atvejais. Tačiau straipsnė tai nėra patikslinta. Aš norėjau pasiklausti, ar dokumentų prašoma iš karto. O kaip su iš ankstinio mokėjimo kortelėmis. Um, galbūt būtų galima pasitelkti šią priemonę ir ne, nenumatyti niekam papildomos naštos. Privatumo klausimas dar būtų kita tema. Yra numatyti kontrolės mechanizmai, kurie leistų įsitikinti, kad nepiktaudžiaujama tarp tinklinių ryšių. Ir nenumatyta jok, jokio dienų maksimalaus skaičiaus, jokio pribojimo šioje srityje. At, tai atrodo buvo pašalinta iš teksto, tačiau nenumatyta, kiek laiko taip pat operatorius gali laikyti ir saugoti vartotojų duomenis. Ar komisija galėtų pakomentuoti labiau šios aspektus? Dėkui. Ačiū, sako pirmininkas. Kolega Raivan Žaliųjų, frakcijos vardu. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. galima dirbti remiantis tokiu pasiūlymu, tačiau neaišku, koks e, laikotarpis nustatomas būtų tam e, ryšiui, tam tirtininkiniam ryšiui, e, kokiu pagrindu remtis reikėtų, kad įrodytumėm, kad tas buvimas užsienyje neviršė 90 dienų ir ką daryti kad tas dienas būtų galima nustatyti, ar buvo, galima, ar, ar buvo atlikta kažkokia studija. Dabar dėl įvairių, dabar dėl konkurencijos tarp operatorių. Kaip užtikrinti, kad operatoriai, kurie veikia vienoje ar dviejose valstybėse, išliktų konkurencingais šalia tų operatorių, kurie veikia daugelį šalių. Uh, Ačiū, kolega Borelį. FDD frakcijos vardu. Sì, grazie Presidente. La... Ho visto la proposta un'ora fa, quindi... Dėkoju. Perskaičiau tik prieš valandą šį pasiūlymą ir iš pirmo žvilgsnio man nepatiko trys aspektai. Pirmiausia, kont... sutartis tarp e, vartotojo ir operatoriaus negali būti privalomojo pobūdžio tik klientui. Kaip E, galima užtikrinti, kad e, dabar, e, sakykime, operatorius nesivaikys pelno ir dėl to nebu, nenukentės klientas ir kad, kad, nebus, kad jam nebus, nereikės mokėti už tarptinklinį mokestį. Toliau kaipgi žiūrėti su uh, E, kaip, kaip daryti su tais piknaudžiavimais. Ir trečias dalykas - laikotarpiai, nes e, gruodį bus patvirtinti nauji e, gyvendinimo aktai, o tuomet dar nebus nustatyti tarptinklinio ryšio mokesčiai. Dėkoju, ponia Kapel. Ačiū, pirmininkė. Man labai džiugu skaityti šį pasiūlymą. Mums, man labai buvo įdomu sekti e, įvairias diskusijas, taip pat ir su Atingeriu 13 rugsėjo. Jis, buvo, jis pristatė e, komisijos pasiūlymą, kuriame buvo numatytas tas 90 e, dienų laikotarpis. Tai dabar jau yra padaryta labai nemaža pažanga, kadangi atrodo, kad jau nebėra tokios nuomonės, kad 90 dienų reikia. Tai buvo sakoma siekiant neva apsaugoti vartotojo interesus, tačiau vartotojui kaip tik tais būtų geriau, jeigu tų, to laikotarpio nebūtų numinėta. Dabar reikėtų žiūrėti, kokiu priemonių imtis ir kaip jas įgyvendinti kovoje su sukčiavimu. Kaip E, ir su tuo sukčiavimu kovojant, kodėlgi operatoriui reikės tą darbą atlikti, ar tik tai čia nepridarėtų kitoms institucijoms įsijungti. Yra ir tokių piknaudžiavimo atvejų, kurie atrodo lyg ir e, sukčiavimas. E, aš labai džiaugiuosi, kad palaipsniui linksnama prie 90 laikotarp, dienų laikotarpio atsisakymo. Madam, Madam Vicky Forge, IMCO Committee Chair. IMCO komiteto pirmininkė ir bendra pranešėja pagal 54 taisyklę. Dėkoju, kad man suteiktas žodis Aš e, dirbau pranešėję šiuo klausimu ir mane labiausiai domina vartotojų aspektą. Aš visiškai pritariu tam Roam Like at Home konceptui, tačiau mane neramina tai, kad šis pasiūlymas nėra toks paprastas, koks galėtų būti ir kelia papildomos painiavos ir įgyvendinimas skirtingose valstybėse taip pat panašu bus skirtingas. Mes dėrėjomės dėl tam tikrų pasiūlymų ir buvo visiškai aišku, kad sąžiningas naudojimas skirtas periodinėms kelionėms, o ne prieigai prie kitokio naudojimosi. Mes kalbam tik apie tam tikrą uh, laikotarpį. Pateiksiu analogiją. Negalite įsigyti Rainier bilieto ir tikėtis, kad British Airways jūs kraidins pirmąją klasę. Taigi todėl turime užtikrinti, kad e, ši infrastruktūra nebūtų išnaudota. O man dabar atrodo, kad e, komisija rengdama sąžiningo naudojimosi e, konceptą, leis tam tikram, leis tam tikrai išnaudoti rinkę. Ir labai svarbu, kad vartotojai nesubsidijuotų galop tos sistemos. Labai svarbu apsaugoti vartotojus. Ir vartotojai, kurie keliauja iš vienos valstybės į kitą, pavyzdžiui, studentai, jiems gali būti sudėtinga įrodyti ir pagrysti, kodėl keliauja. Jiems bus sudėtinga įsigyti tokią kortelę, SIM kortelę. Taigi komisija e, turi atsižvelgti į kelionės pobūdį. Ir aš tikrai norėčiau, kad komisija atsižvelgtų į mano išsakytas pastabas prieš parengdama galutinį gyvendinimo aktą. Ačiū. Aš paprašyčiau kalbėti vos vieną minutę. Ačiū. Norėčiau pasveikinti Junkerį, nes tai yra labai geras dalykas vartotojui, vartotojui labai svarbu, žinoti, kad e, yra e, tarifų konvencija, susitarimas ir kad pagal tą susitarimą jis gali kalbėti visoje Europoje už tuos pačius tarifus. Tačiau aišku, kad bus piknaudžiavimų ir žinoma reikėtų apibriežti, kada vyksta tie apibre... E, piknaudžiavimai. Aišku, kad rinka mm, bendra funkcionuoja, tačiau vis tik tais yra skirtumų e, toje rinkoje, kalbant apie kainas vienoje valstybė, vien, valstybėse. Aš e, tikiuosi, kad bus galima įgyvendinti Room Like at Home ir kad bus galima sukurti skaitmeninę rinką. To... Ačiū. Aš taip pat e, manau, kad labai svarbu užtikrinti tas mažmeninės kainas, kurios artėtų prie nulio, kad galėtume laisvai keliauti. Ir dabar turim parengti tinkamą dokumentą ir valdžia neturėtų, operatoriai neturėtų imt papildomų išmokų. Labai sudėtinga parengti tokį e, dokumentą, E, kuriame būtų įrašyta, kad kai kurie operatoriai negalės atitikti sąlygų ir jie subankrutos. Taigi komisija turi pa, parengti kažkokį protingą pasiūlymą. Ir penktam straipsnėje jūs kaip tik kalbate apie tai, kad jeigu vartotojas, e, iš vartotojo imami pinigai, tai tai tiesiogiai susijęs su vartotoju, jis, jis tiesiogiai apmokesnė. Ir labai trumpas klausimas. Ar užtikrinsim, kad e, operatoriai nesinaudos tarsi atsarginiam durim šią schemą ir e, neims pinigų iš vartotojų, nepriklausomai nuo to, kiek jie turi tų SIM kortelių. Kolegė Nibler, dėkoju. Norėčiau padėkoti Europos komisijai. E, kuri sureagavo Europos parlamento daromą spaudimą, pateikė naują siūlymą ir manau, kad tas naujas gautas siūlymas yra išmintingas. Ten yra kalbama apie vairius sąskaitų reikalus, mes kalbame apie ES be tarptinklinio ryšio mokesčio. Mums svarbu yra tai, kad tas politinis pažadas, kurį davėme savo šalių piliečiams, tas Roam like at home, naudokis tarptinklinių ryčių, lyg būtum namie, kad būtų uh, iš tikrųjų gyvendintas. Tam reikia iškių taisyklių ir, man atrodo, iš tikrųjų reglamentas ir turi padėti rasti priemonės, kaip užkirsti kelią piknaudžiavimui. Noriu užduoti tokį klausimą, nu, nes noriu šį veitą pasitikrinti. Tais atvejais, jeigu įtariamas piknaudžiavimas, tokiu atveju nebus panaikintas, panaikintas sutartis su tiekėju. E, tiesiog bus tengiamas išsiaiškinti, ar tai yra piknaudžiavimo atvejais ar ne, ar taip. Nes svarbu, kad kuo daugiau ES piliečiai nenukentėtų. Bet noriu dar kartą pasakyti, kad tas kad tiesiog tai buvo duotas mūsų pažadas rinkėjams ir mes turime įgyvendinti. Ačiū, kai tvirtiname šį, tvirtome TSM reglamentą, balsavome už raumingo panaikinimą. Tačiau šis reglamentas nesi, šio reglamento nesilaikoma ir dabar kita problema yra ta, kad ta muzika kaip ir graži, tačiau vis tik tais labai um, įdomu, kaipgi padaryti, kad tas e, ryšys tarp e, vartotojo ir operatoriaus nevirstų mūšio lauku e, ir kad niekas, kad niekas neliktų vien tik tais tarp vien tik tais nacionalinių įmonių rankose, kad nebūtų E, klientams, kurie važiuoja į e, užsienio šalis, kad nebūtų tie, tie, tie, tie klientai, kad nenukentėtų. Dar nu, kartą noriu pasakyti, kad iš tiesų dainelė graži, tačiau reikia pagalvoti, kaip e, jos muziką, patik, melodiją patikėti. Dėkoju. Ponas Nika, džiaugiuosi šiuo sprendimu, šiuo modeliu. Jūs jau atsakėte į kai kuriuos klausimus susijusius su tarptiklio ryšio modeliu tvarumu. Buvo minėtas Roam Like at Home modelis. Ir noriu pasakyti, kad viena vertus mes norime, kad kuo daugiau žmonių galėtų šiuo privalumu pasinaudoti, kad jiems aš Roam Like at Home būtų prieinamas, tačiau tuo pat metu turime suprasti, kad operatoriams reikės laikytis taisyklių, nes priešingų atveju viskas baigsis tuo, kad uh, padidės mokesčiai bendrai abonentams. Tad aš norėčiau paklausyti, kaip ketinate įgyventinti šį modelį, kaip garantijos bus suteikiamos ir užtikrinamos. Dėl to, kad niekas nebandys pažeisti tų sprendimų. Viena vertus, vartotojai turi turėti galimybę pasitikėti sistemą ir kita vertus, operatoriai gali bandyti e, sukčiauti, o tai būtų iš tikrųjų labai blogai. Pone Virkunen, sako pirmininkas, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū Europos komisijai už pateiktą naują siūlymą. Man atrodo, kad Rome like at home principas yra labai svarbus, tačiau tuo pat metu turime prisiminti, kad piliečiai, ES piliečiai naudojasi mobiliosiomis paslaugomis labai skirtingai, priklausomai nuo valstybių narių. Pavyzdžiui, Suomijoje jie E, naudojasi labai žemais tarifais, turi daug duomenų ir dabar e, Suomijos operatoriams iškils iš tikrųjų didžiulis iššūkis susijęs su duomenų naudojimu. Daug diskusijų buvo kilę iki šiol, ką reiškia sąžininkas duomenų naudojimas. Tačiau jeigu mes neturėsime e, jokių numatytų vidurkių, jeigu visi galės naudotis tokiais dideliais duomenų kiekiais, tai tuomet mūsų uh, E, vartotojams gali kilti problemų, nes jie pratė prie tikrai didelių duomenų kiekio. Ar yra numatyti kažkokie sprendimai čia? Ačiū. Dėkuoju. Kolega Zorinio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis siūlymas yra svarbus žingsnis kompromiso linkui. Tai yra pastangos, kurios rodo, kad norima padaryti viską, kad ES piliečiai būtų patenkinti, kad jie turės nacionalinės taisyklės ir europinę priežiūrą. Svarbu, kad tai yra iš tikrųjų svarbi priemonė ir ekonomikai. Tai būtų puiku, jeigu būtų tinkamai taikoma, tai turės pačią geriausią įtaką, nes žmonės galės keliauti ir galės naudotis visom paslaugom taip, lyg būtų namie. E, tai gali turėti iš tikrųjų teigiamą poveikį ekonomikai, jeigu bus teisingai taikoma. Ačiū, pirmininkas. Dėkoju. Ponas komisaras Arijas Kanietė atvyksta į posėdį jau, bet mes dar turime penketą minučių, kad galėtume atsakyti visus iškeltus klausimus. Kuo trumpiau, jeigu galima, ir kuo koncentruočiau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi klausimai nusipelno išsamaus atsakymo ir mes pateiksim atsakymus raštu, tai bus geriausia, ten bus išsamesni tie atsakymai. O dabar atsakysiu labai trumpai. Pirmieji klausimai, kuriuos pateikė ponia Kastyja ir ponia Toja, kalba apie tarpusavio sąveiką e, tarp vartotojo ir operatoriaus. Labai trumpai. Čia taip pat atsakymas ir ponia Nibler. Sistema yra progresyviai, paprastas vartotojas nieko neturi daryti. E, jis turi savo abonementą, turi savo sąskaitą ir tuomet jisai laisvai galės naudotis tuo principu Roam Like at Home. E, tačiau jeigu žmogus keliauja, iškeliauja ilgesniam laikui, tuomet, e, pavyzdžiui, rašant žinutės Roam Like at Home principas ir toliau jam bus klaus, jam ir toliau bus taikomas. Jeigu operatorius jam gali užduoti klausimą ir tuomet, e, jeigu uh, atsitinka taip, kad operatorius nesako kontroliuojančiai institucijai, tuomet pranešama apie tai, kad sistema at, aptiko kažkokią anomaliją susijusią su Roam Like at Home principo naudojimu. E, tačiau e, svarbu, kad problemos būtų sprendžiamos greitai ir kad tai netaptų sisteminėmis problemomis. E, Pavyzdžiui, jeigu užsieniai parduodamos šimtais SIM kortelės, tokios kortelės bus anuliuojamos, apie tai bus informuojamos reguliavimo institucijos ir tuomet reguliuotojas turės priimti galutinį sprendimą. Na, o individualūs vertėjai, individualiems vartotojams, atsiprašau, neturi kilti jokių problemų. Jis ties vartotojas tiesiog gaus žinutę, kur bus pranešta, kad gali naudoti šiuo principu ir tiek. Ponas Tošenovskis kalbėjo apie ilgą laikotarpį. Na taip, mums iš tikrųjų reikia padiskutuoti su Berek, kad galėtume surasti reikiamus sprendimus. Tačiau vėlgi, eiliniam vartotojui čia jokių problemų nekils. Pone Kalas kalbėjo apie dokumentų prašymą, tačiau čia problemų neturėtų būti. Žmonės juk turi kreditinę kortelę ar, ar kitą kokį dokumentą. Kai kuriuose valstybėse narėse vienur reikia turėti mobilaus ryšio abonementą, kitur ne. Tie, kas naudoja iš ankstinio mokėjimo korteles, irgi neturi paprastai jokių problemų. Ir Jeigu norite, kad Rome Like at Home principas būtų aktyvuotas, tuomet už, pakanka parodyti tą e, iš ankstinio mokėjimo kortelę ir tuomet e, to, to pakanka, kad būtų galima naudotis tuo ryšiu. E, kas pasikeis po 90 dienų laikotarpių, klausė ponas Rainin. Norėčiau pasakyti, kad Daugiamui piliečių nepasikeis niekas. Bet to, jeigu jūs esate Erasmus studentas ir jūs norėtumėt pasinaudoti Room Like at Home paslaugą šalyje, kur nieko, jokios veiklos net nevystote, e, tuomet yra pasakyta reglamente, kad galite su savo Erasmus kortele ar kitų įrodančių dokumentų e, pas e, šalyje veikiantį operatorių ir ten jums bus e, šis, šis ryšys aktyvuotas. Pirmasis variantas buvo gal labiau sustabarėjęs šią prasme, tačiau šiuo atveju dokumentas yra daug lankstesnis. Ekstremaliais atvejais jūs turite tiesiog įrodyti, kad su šalim turite kokį nors ryšį. Pavyzdžiui, ten gyvensite ilgą laiką, esate Erasmus studentas ir tokiais atvejais jums Roam Like at Home paslauga yra suteikiama. Ta sistema, kaip jau sakiau, veikia pagal progresijos principą. Poveikio analizė e, buvo peržiūrėta, mes kol kas nematome labai didelių skirtumų, nes tų ekstremalių atvejų dar nėra tiek daug. Ir atsakydamas poniai Ford galėčiau pasakyti štai ką, kad mes atidžiai e, išnagrinėjome su vartotojų apsauga susijusius klausimus ir įvairius to modelius. Mes galime pasakyti, kad šis, šis tema tvari ekonominių požiūrą. Ponas Borelį kalbėjo apie operatoriaus e, diskrecinės teisės kai kurias ir buvo pasakyta, kad jos bus ribojamos ir tuo užsiims nacionaliniai reguliuotojai. Poniai Kapel galėčiau pasakyti štai, ką mums reikia su Berek padiskutuoti labai detaliai, kad galėtume rasti reikiamą sąveiką tarp reguliuotojų ir vartotojų. Lauksime dar pasiūlymų šią linkme. Ponas Nika kalbėjo apie tvarumą. Tiesiog pasižiūrėkime, koks bus galutinis variantas. Ir tuo pat metu galiu atsakyti ponai Kapelanatrį. Pasižiūrėkime, ką teisės aktų priemėjai nuspręs, kalbėdami apie šią naują sistemą. Stengiuosi atsakyti taip greit, kaip galiu. Pone Virkunen, galiu pasakyti štai ką. Be abejo, šiaurės šalių patirtį reikia geriau išnagrinėti kartu su Berek. Mes kalbame čia apie neribotus duomenų srautus. Be abejo, kitojose ES dalyse tai nėra būdinga. Tai yra šiaurės šalių ypatumas, su BEREK turime tai aptarti, kai e, vyks konsultacijos su šia struktūra. Kai dėl subsidijų E, be abejo, svarbiausia čia yra klientai, ne tiek e, klientų ryšys su kitais klientais. Ponui Rubik galėčiau pasakyti štai ką. Visi piliečiai, kurie a, turi abonementą, e, telefono mobilaus ryšių gaus šią paslaugą Roam Like at Home. Ir atsiprašau, kad turėjau taip greitai atsakyti. Ačiū generaliniam direktoriui, sako pirmininkas. Gerbiami kolegos, sako pirmininkas, visos jūsų pastabos ir klausimai yra labai svarbus mūsų viešajai nuomoniai. Pavyzdžiui, e, pridurkime ir tai, kad viskas buvo transliuota internetu. Tad norėčiau kreiptis į Jūs, ponė generalinis direktoriau, ačiū, kad dalyvavote mūsų posėdėje. Pone direktoriau, ačiū, kad atsakėte į klausimus mes taip pat savo nariams persiūsime jūsų gautus atsakymus raštu. Mes sulauksime daug detalesnių atsakymų užduotus klausimus, nes iš tikrųjų piliečiai nori kuo daugiau informacijos. Mes, kad ir kaip bebūtų gaila, neturim per nelik daug laiko, kad galėtume plačiau aptarti šios klausimus. Stengsimės išvengti, kad ponas Kanietė komisaras neturėtų laukti už durų, nes jis turi dalyvauti mūsų posėdėje. Jau atvyko ir regis šiuo metu yra už durų. Tad mes šio klausimo nagrinėjimą baigsime, o iš Europos komisijos atsakymus gausite raštu. Ir tuomet galėsime e, dar ir raštu su Europos komisija padiskutuoti, jeigu jūs nesutinkate ar protestuojate. Vėl galima nusiųsti klausimus e, Europos komisijai, pateikti papildomas pastabas ir panašiai. Tai yra labai svarbi procedūra. Ir paskutinis dalykas, paskutinis klausimas. Kada tų atsakymų galime sulaukti iš jūsų? Prašom, pane generalinė direktorių, pasakyti mums tai. Atsakymus pasistengsime dar šiandien parengti ir išsiųsti. Ir manau, galėsime tikrai išsameu atsakyti. Pirmininkas, iki šios savaitės pabaigos, ar ne? Taip atsakymas. Ačiū už jūsų dalyvavimą posėdėje. Ir dabar norėčiau pasveikinti komisarą Migelį Arijas Kanietį. Atsiprašome, kad turėjome jūs priversti palaukti, bet tarp tinklinio ryšio klausimai yra labai svarbus. Nors ITER klausimai taip pat svarbus. Komisioner. Uh, uh, you, Ačiū, kolegos. Taigi nedelsdami pereinam prie kito labai svarbaus klausimo. Šis klausimas kai kuriuos iš mūsų labai, do, labai domina. Tai yra ateities energetikos šaltinis. Tarptautinis termobrandolinis eksperimentinis reaktorius. Kaip jums visiems žinoma, septynios suinteresuotusios šalis finansuos šį projektą Pietų Koreja, JAV, Rusija, Indija, Kinija, Japonija ir Europos Sąjunga. Taigi septynios struktūros. Labai svarbu, kad balandį jau gavome ataskaitą Ir pagrindinė išvada buvo pateikta tokia. Projektas vyksta tinkama linkme ir mums dabar yra viskas labai svarbu. Naujas veiksmų planas, finansiniai aspektai. Taigi, vertinant e, šiuo požiūriu, bet kokia informacija iš pono komisaro Migelio Ariaso kanetės, bet kokia informacija yra labai svarbi. Taigi, mūsų diskusijos tai struktūrinio dialogo su Europos komisija dalis. Komisarė sveikinu atvykus į parlamentą. Galbūt kartais tai yra visai neįprasta, nes iš tiesų šią temą kalbamės patį pirmą kartą. Taigi dar kartelį sveikinu atvykusiu parlamentą po atostogų. Pone pirmininkė, parlamentarai, man labai malonu šiandien pasidalyti informaciją su jumis apie ITER e, projektą. Tai yra vienas didžiausių e, mokslinio bendradarbiavimo pavyzdžių, į kurį įtraukta šešios Europos valstybės energetinis tvarumas yra labai svarbus visai, visai visos, viso pasaulio politiniai darbo tvarkiai. Mes turim ne tik saugoti aplinką, bet taip pat užtikrinti uh, energetikos naudojimo atsargas, energetikos poreikiai. E, Iter lotynų kalba reiškia kelias ir tai iš tiesų yra labai uh, dras, drąsus veiksmai. Tai labai svarbus projektas, padedantis kovoti ir su globaliu atšilimu ir su klimato pokyčiais. Taigi šiandien noriu pasakyti, kad šitas projektas padeda sukurti E, papildomų darbo vietų. E, komisija e, stengiasi užtikrinti pastovę pažingą ir tvarkaraštis komisijoje yra nuolat, nuolat peržiūriamas. Šiandien ES importuoja daugiau negu 50 procentų visų, visos energijos, daugiausia dujų ir naftos. Tačiau tos šalis, iš kurių importuojama, yra geografiškai tolimos ir politiškai nestabilius. Iki 2003 metų tikėtina, kad 70 e, procentų energijos bus importuojama. Taigi Europa turi doroti su kylančiais iššūkiais, e, ypač kalbant ir atsižvelgiant į Paryžiaus susitikimu, susitikimu priimtas sprendimus dėl išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Europai todėl reikia įvairios ir tvarios energijos. Būtent tokia energija ir yra brandolių sintezės energija. Ji padeda sumažinti CO2 išlakas, šiltame efektą sukeliančių dujų emisijas. E, naudojant tokią energiją nekyla jokio e, kūro išsiliejimo ar išsilydimo pavojų. Taigi šiam projektui reikia labai daug investicijų, kad būtų galima pasitelkti technologijas ir atlikti tyrimus. E, brandolių sintezės jėgainės gali tapti ateities energijos šalin, šaltiniu. Ir tokie tyrimai jau dabar turi įtakos 50 procentų, viso, vis, 50 procentų visų gyventojų ir 80 procentų BVP. E, šiuo metu nėra E, nei vienos šalies, kur būtų vystomas toks sudėtingas pro, projektas. Ir mums tikrai reikės laukti ne vieną dešimtmetį, kol pamatysim tuos e, iter vaisius ir teigiamą naudą. Tačiau jau dabar aišku, kad investuojama į darbo vietas ir augimą. ITER e, bendradarb, rengiant ITER bendradarbiauja uh, E, inžinieriai kuriamos darbo vietos, sukuriamos, e, atsikuria, susikuria nauji verslai, e, padedama mažoms ir vidutinėms įmonėms aukti. Europos pramonė yra susijusi su tam tikrų technologinių komponentų kūrimu, statymu ir taip toliau. Nuo 2018 iki 2015 metų Europos įmonės sudarė 750 sutarčių ir buvo suteikta 150 dotacijų tyrimėms atlikams. Tri, tai atitinka 3,6 milijardo Europos, e, eurų. Daugiau negu 300 Europos kompanijų ir 60 tyriejų bent jau 20 ES šalių ir Šveicarijoje gauna naudos iš šio projekto. Tai viena didžiausių sutarčių sudaryta e, per ITER organizaciją. Tam paskirta 174 e, milijonai eurų. Šis, šis konsorciumas uh, ateityje vaidins labai svarbu vaidmenį, užtikrins, kad milijonai dalių būtų surinkta į vieną projektą. Taip pat e, Europos, e, e, prie šio projekto dirba Europos įmonės, kuris turi ypatingų žinių. Ir čia mes kalbam ne tik apie brandolių sintezės ekspertu, ekspertus, bet taip pat ir robotikos ir kitus ryčių. Visi šie ekspertai bendradarbiauja. Taip pat e, prie šio projekto dirba e, inžinieriai, vadybininkai ir taip toliau. E, šioje srityje jau sukurta ne vienas šimtas darbo vietų. E, apie uh, kai pradėsim surinkimo etapą, bus įdarbinta dar daugiau žmonių visoje Europoje. Tai bus demonstracinė jėgainė ir jei mes įrodysim, kad Europa yra geriausia vieta gyventi. ITER projektas susidūrė su daugybė, e, su, su daugybė problemų nuo pat pradžių buvo e, vėluojama ir taip toliau, bet taip yra dėl to, kad tai yra pirmas bandomasis projektas. Ir nuo 2015 metų mums pavyko suvaldyti išlaidų perviršį, stabilizuoti visą procesą. Ir pažanga yra akivaizdi ir aiški, ir už šią pažangą pagrindę yra atsakinga Europa. Aš noriu Jūs patikinti, kad jeigu kitą mėnesį dalyvausite Karadaš, Karadaše pamatysite, kokia pažanga yra padaryta. Ir panašu, kad įsipareigojusi kitoms šalims Europą pasieks savo, pasiek, atliks savo darbus iki nustatytų terminų. ITER organizacija nuolat informuoja kitas ITER šalis apie tai, kas yra padaryta, kokia pažanga pasiekta ir tokiu būdu projektas daug geriau valdomas. ITER organizacijos vadovybė E, sukūrė tvarę rizikos valdymo sistemą, kuria siekiama užtikrinti, kad rizikos veiksmų nepasi, ne, ne, nepasitaikytų. Be to, ITER taryba praėjusi birželį sutarė, kad reikia vykdyti nepriklausomas peržiūras, tikrinti kritinės rytis ir o, vykdyti nuolatinės analizės. Galiausiai buvo sukarta ir ES agentūra, e, kuri vadinasi brandolių sintezės energetikos vystimo agentūra. Šis naujas organas taip pat atsakingas už galimo, dorojimo susigalimo riziką. Praėjusi birželį įtar taryba taip pat peržiūrėjo tvarkaraštį, ir nurodė, kad iki 2015 metų tas tvarkaraštis e, atitiko taip, kaip nustatyta agentūroje. Ir e, taip pat buvo nustatyta, kad iki 2025 metų turi būti baigta pirmoji fazė, e, vadinama pirmoji plazma. Ir tuomet turėtų pradėti veikti pati jėgainė. Europos Sąjunga pažadėjo iki 2020 metų skirti 6,6 milijardo eurų. Ir tai buvo pažadėta 2010 metais, bet neaišku, kokia situacija bus po 20 metų. Todėl reikės peržiūrėti daugia metę finansinę programą. Tačiau bet kokiu atveju tas peržiūrėtas tvarkaraštis yra puikus žingsnis pirmin, nes jis padeda mums e, priimti naujus e, sprendimus. E, tas tvarkaraštis buvo priimtas atlikus ištames analizės ir sisteminius skaičiavimus. Už tai atsakinga ES agentūra. Gavusi komisijos pasiūlymo brandolių sintezės e, taryba nusprendė, kad e, projektas vykdomas laiku ir atitinka įter tvarkaraštį. Buvo nuspręsta dirbti kartu su nacionalinėmis kompetentingomis agentūromis, siekiant įgyveninti priimtus sprendimus. E, First Plasma ir The E, ir perėjimas, pirmiausia plazma ir perėjimas prie deuterio ir tričio e, fazė e, yra numatyta gyvenimų 2035 metais. Programos šiek tiek vėlavo iš pradžių ir dabar naujai numatytos datos lapkaitį bus pateiktos tarybai bus kreipiamasi į ES tarybą ir prašoma paremti tą naują liniją, ypač bus, veik, bus prašoma įvertinti finansinės e, naujai, naujų suplanuotų darbų implikacijas. E, svarbu, kad statybos darbai būtų tinkamai atlikti ir kad e, tie gerai derinami darbai užtikrintų reikšmingus žingsnius pirmin. Ministerijų lygių bus susitinkama jau kitų metų pradžioje visiems tiems dalykams aptarti. ITER yra brandolių sintezės um, kertinis akmuo. Įvyko daug pasikeitimų pastaruo, per pastaruosius du metus, e, tačiau būtina užtikrinti, kad tas projektas bus sėkmingai įgyvendintas. Svarbu, kad būtų numatyti reikiami finansiniai pajėgumai ir kad būtų galima tinkamai e, užbaigti kurti tą reikšmingą projektą, kuris yra vadinamas ITER. E, tai svarbu visai Europos Sąjungai, mūsų tarptautiniams partneriams taip pat, nes mūsų tarptautiniai partneriai stebi, kokie yra mūsų įsipareigojimai ITER ir kaip mes juos įgyvendiname, kaip mes savo politinės deklaracijas paverčiam realybę. Tad svarbu, kad būtų stengiamas ir toliau telkti visas jėgas, kad projektas būtų įgyvendintas. Tam reikės kai kurių reformų. Reformų projektai turi būti realistiniai, turi būti tinkami ir turi būti susitarta dėl tam tikrų e, dalykų numatytų daugiametėje finansavimo programoje. Dėkuoju, ponė komisarė, sako pirmininkas. Dėkuoju už jūsų tokią koncentruotą kalbą Dabar pereikim prie diskusijos. Noriu pakviesti kolegos pirmiausia pasisakyti frakcijų vardu. Kalbėtojui dvi su pusė minutės, nedaugiau. Sako pirmininkas kolega Rubik, EPP frakcijos vardu, prašom kolega. Taip pat norėčiau padėkoti komisarui už jo pristatymą. Mes norime, kad šis e, tarptautinis susitarimas ir kad e, tarptautiniai tyrimai vyktų profesionaliai tarptautiniu mastu. Taigi labai svarbu, kad daugiametinė e, finansinė programa ir toliau būtų vykdoma sėkmingai ir kad kai mes dabar pasižiūrime, kas bus 2000, po 2020 metų, tai neaišku, ar tai bus daromos kažkokios tai nuolaidos, ar, ar bus daromi kažkokie apribojimai, kokia bus pozicijos, e, komisijos pozicija. Taip pat jūs sakėte, kad bus Kalbėjote apie laiko 50 procentų gairias. Ar galima būtų pasižiūrėti, kokie projektai buvo jau įgyvendinti ir ką dar reikėtų padaryti iki metų pabaigos, gal iki 2017 metų. Taip pat e, Fusion for Energy projektas. Mm. Kaip tą projektą įgyvendinti. Jis svarbus ne tik energetikai, bet ir mokslo tyriamajam darbui. Ir dėl to aš norėčiau pasakyti, kad dėl tų visų priežasčių mes įremiame. Labai ačiū, kolega, už pastabas. Kolega Danika kalbės socialdemokratų frakcijos vardu. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisarui Kanietė. Jūs nuolatos atvykstate į mūsų posėdžius ir mus informuojate e, apie šviežiausias naujienas. Šis europinis projektas yra labai svarbus ir iš tikrųjų tai rodo, kad žengiama teisinga linkme. Noriu pasakyti komisarui, kad pritariu jo reiškiamam susirūpinimui. Mums reikia užtikrinti nulatinį finansavimą, kad būtų galima užtikrinti šio projekto perspektyvą ir kad būtų e, užtikrinti reikiami gebėjimai srityse, kurias minėjo komisaras. Tuo pat metu visiškai sutinku su tuo, kad ES kai kuriuose srityse turėtų būti lyderė. Čia yra viena kaip tik iš tų sričių, kur ta lyderystė reikalinga. Turime šį projektą laikyti prioritetu, ne tik dėl to, kad e, Europos komisija taip sako, turime tai parodyti ir skirdami šiam projektui reikiamą finansavimą. Tikimės, kad komisaras atvyks ir į kitus mūsų posėdžius, kad galėtų mums papasakoti, kokios yra energetikos paketo paskutinės naujienos, nes mes rengiame keturis svarbius dokumentus ir jis mums galėtų mums galbūt papasakoti apie svarbiausias kryptis e, tų sričių, kuriuose dirbame. Dirbame prie tvarios energetikos, energetikos efektyvumo ir pastatų energetinio efektyvumo klausimams. Tai irgi labai įdomu. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolega. EKR frakcijos vardu kalbės kolega Tošenovski. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau kaip ir kolegos, padėkoti komisarui Kanjete už tai, kad atvyko mūsų posėdį. Esu įsitikinęs, kad ITER kartu su Galileo yra dvi svarbiausios techninės ir mokslinio tyrimo programos finansuojamos iš ES biudžeto. Jokia ES valstybė viena atskirai nei techninių nei žmogiškųjų išteklių požiūrių, nei atsižvelgiant į kainą, nebūtų pagi finansuoti tokio projekto. E, tai yra vienas iš svarbiausių mokslo tyrimo darbų, projektų. ES 2020, manau, irgi tinkamai atsiž... strategijų bus atsižvelgta į šio projekto svarbą. Tai bus to projekto įgyvendinimas reikštų, kad buvo atlikta daugybė svarbių mokslinio tyrimų. Tai reiškia, kad e, nors ir ne viskas dar atlikta, jau, bet kai, kai kurie dalykai buvo išspręsti, kaip ir kolega Rubik, aš norėčiau pageidavimą tokį pareikšti. Galbūt didesnės apžvalgos susijusios su rizika, nes rizikos visada būna gyvendinant tokio pobūdžio projektus. Net jeigu viskas būtų kontroliuojama, nebevadintume viso to tyrimu ar tyriamojų darbų, kalbėtume apie galutinį projektą. O šiuo atveju juk taip nėra. Mes kalbame apie izolacijos klausimus, apie techninius įvairiausius aspektus, tad tas rizikos elementas išlieka. Tad, kaip ir kolegos, aš manau, kad būtų puiku E, kad, kad egzistuotų labai aiškus finansinis planas, kiek pinigų mums reikia, kad tas projektas būtų sėkmingai įgyvendintas. Ir na, nereikėtų paskui stebėtis kai kurių ministerijų žingsniais, kaip tai yra įvykę anksčiau. Aš asmeniškai manau, kad brandolių sintezė yra labai svarbus dalykas. Taigi turime padaryti viską, kad e, šis projektas būtų pavyzdinis ES, tai jis mums tarnautų ateityje ilgai ir sėkmingai. Tai yra mūsų pareiga padaryti viską, kad tas projektas būtų ilgalaikis ir kad būtų rasti ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Jam ačiū. Alde, frakcijos vardu prašom pasisakyti. Labadiena, mes visiškai pritarėme, kad reikalinga, kad, kad e, sritis turi būti Europoje viena iš svarbiausių e, skilimas. Būtent dėl to jisai ir yra studijuojamas. E, mes dabar kalbame apie 2040 metus, ar ne? Realybė yra tokia, kad atsinaujantis energijos šaltiniai yra švarūs energijos šaltiniai ir jie yra uh, ateities energijos šaltiniais. Aš, aš norėčiau žino, sužinoti, kaip jūs, kaip komisaras Europos šalyse tokiuose kaip Ispanija, e, kuri vienintelė su Portugalija ir su e, Ukraina. Sprendė vis tik 2015 šių šaltinius. Uh, thank you very much, madam. Uh, Mr. Maragall ponas Maragal žaliųjų vardu. E, e, ką tik atvykau į posėdį, tai gal. Tai per vėlai atvykau, tai gal nebepasisakysiu. Pone Ernst guoja vartu. Dėkuoju. Man labai džiugu jūsų klausyti, nes e, nuo 51-ųjų bandymai vedami dabar jau 2016-ieji, o mano klausimas būtų toks, kokiojegi padėtyje esame Jūs kalbėjote, kad einame teisingų kelių, kad gerėja valdymas, jūs daug dar kitų dalykų minėjote, tačiau techninių požiūrių, bent jau aš kiek supratau, problemų lieka daug, nes reikia dar daug ką sukontroliuoti. Pavyzdžiui, plazma turi būti mantija, mantijoje išlaikoma, tai yra labai didžiulė temperatūra. E, dabar yra numatomi veiksmų planai iki 2050 metų, tai norėčiau paklausti, kaip čia su tuo laiko faktoriumi. Ir kitas klausimas, ar nebūtų naudinga daugiau investuoti į atsinaujinančias energijos rūšius, užuot jas investavus į tokį gigantišką projektą, net nežinant, kuo jisai pasibaigs. Mrs. Kapal on behalf of. Pone Kapal INF vardu. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū e, komisarė už jūsų paaiškinimų. Jūs kalbėjote apie tai, kad tai vienas didžiausių projektų visame pasaulyje. Ir jis yra labai svarbus tarptautiniam bendradarbiavimui tarp tyrimus vykdančių organizacijų ir Europos pramonės atstovų bei mažų ir vidutinių įmonių. ITER taryba sako, kad buvo parengtas tinkamas veiksmų planas, kad laikomasi e, terminų ir buvo paskirtas naujas vadovas, kuris atsakingas už tą įgyvendinimą. 2015 m. E, lapkričio mėnesį taryba, ITER taryba nustatė pagrindinės gairias ir tų gairių jau yra pasiekta ir tai labai svarbus signalas. Tačiau nepamirškime, kad praeitįje buvo nemažai problemų paleidimas, buvo vėluojama paleisti įrangą, e, buvo kalbama buvo pratestas penkerių metų terminas dėl First Plasma dalies. Taigi aš turiu du klausimus. Jūs suprantat, kad yra ir kitokių galimų technologijų. Makso Planko institutas e, tyrinėja ir dirba brandolių sintezės rytyje, rengia kitus projektus. E, jie dirba jau 90 metų. Galbūt galima bendradarbiauti su šiuo institutu. Ir e, trys Alfa energetikos projektas taip pat vykdomas ES ir yra privatus kapitalas investuojamas į tokius tyrimus. Ar ITER taip pat bus finansuojamas iš privačių lėčių, lėšų ateityje? Ačiū, ponė pirmininkė. Paprašiau žodžio pirmiausia tam, kad padėkočiau ponui Arijas Kandėti už labai rimtą atsidavimą projektų, kuris svarbus ne tik ES, bet ir visam pasauliui, nes tai yra tarptautinis projektas. Jo e, pasirižimas visom aplinkybėm ginti tokį projektą yra sveikintinas. Tai nėra labai paprasta, ypač kai žinome, jog sąnaudos nuolatos auga. Tai yra neišvengiama, kai numatomi tokio ilgumo projektai Net jeigu bandoma labai tinkamą valdymą užtikrinti, atsiranda tokių dalykų, tokių sąnaudų, kurių neįmanoma buvo numatyti pakankamai tiksliai iš karto. Tad ačiū ponui komisarui. Noriu priminti, kad tai yra tarptautinis projektas, esminės svarbos Europos Sąjungai, nes Europos Sąjunga yra didžiausia finansuotoja, užtikrinanti 45 procentus su puse viso finansavimo. E, Europos Sąjunga pirmą kartą savo teritoriją turės tokį reaktorių, tai yra labai svarbu. Be šio e, brandolių sintezės projekto tai taip pat pritrauks labai daug naujų technologijų, naujų mokslo tyrimo atradimų į vieną vietą. Tai pasitarnaus pramonės sektoriui. Turime daug partnerių visame pasaulyje. Tai yra Koreja, Rusija, Japonija, Indija, Junktinės valstijos, Kinija norėčiau paklausti, kaip e, jūs vertinate mūsų tarptautinių partnerių pozicijas. Ar jie taip pat, kaip ir jūs, ponia komisarė, turi tokią pat valią, tokį pat siekį tęsti šį projektą? Ir ar jie sutinka spręsti šio projekto gyvenimo metu iškylančias problemas taip kaip jūs? Ačiū, sako pirmininkas. Kolega Piper, prašau. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dėkuoju. Komisarai yra lankstus, parlamentarai taip pat. Labai svarbus dalykai įvyks ateinančiomis savaitėmis, tuo reikia pasinaudoti. Aš norėčiau užduoti klausimą. Jūs, ponas komisarė, praeitą savaitę e, vykdėte energetinio efektyvumo studija. E, jis bus pristatytas e, netrukus, o prieš porą mėnesių parlamentas taip pat tikrino e, komisijos pateiktus duomenis ir buvo konstatuota, kad iki 2020 metų pagal surinktus duomenis turbūt yra šiokių tokių netitikimų. Nes 2020 metų e, efektyvumą mes jau pasiekėme 2014 metais. Tai yra gana neįtikėtinas dalykas. Mūsų pranešimas buvo paremtas bloga mūsų pasiekusią informaciją. Ir dabar aš norėčiau paklausti, kaip ateityje jūs dirbsite su energetiniu efektyvumu, ar jūs norėtumėte ir toliau remtis tais duomenimis, kuriais rėmėtės, ar norėtumėte juos kaip nors naujai pateikti? Señor presidente, señor comisario, cuando... Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Mums susidarė toks įspūdis, kad jūs kalbate tarsi apie burtų laištelę. Galima garantuoti klimato e, kaitos sustabdymą, sus, sus, sureguliuoti mm, nedarbą ir panašiai. Atrodo, kad dabar mes kalbame apie e, tokį energijos šaltinį, kuris leistų visiems laikams apsirūpinti energiją. Uh, bet reikėtų turbūt panagrinėti techninės galimybės, techninės problemas, nes tos techninės problemos turi būti išspręstos. Ar tik tais dabar mes nesiorientuojame į labiau centralizuotą projektą tiek techniškai, tiek politiškai, kuris visai neatsižvelgia į vartotojo poreikius. Aš manau, kad čia kaip ir įprastinių e, branduolinių elektrinių atveju reikės taip pat po tam tikro laiko išardyti šias, e, šį reaktorių, kadangi branduolinių atveju, elektrinių atveju taip buvo, tai čia irgi taip tai bus ir tie visi radioaktyvūs metalai bei atliekos taip pat turės būti kažkur saugomi. Ar jūs žinote, kokia bus galutinė kilovatvalandės kaina? Nes atrodo, kad toks dalykas neįjungta, ne, neįtrauktas, bet skaičiuojant kilovatvalandės kainą reikėtų atsižvelgti į radioaktyvių atliekų tvarkymo kainą. Dėkoju. Dėkoju, kolega. Aš kiek suprantu, Kalbėtojų sąrašas yra išsemtas, o dabar suteikim žodį komisarui atsakyti. Ačiū pirmiausia visiems Europos parlamento nariams už jų domėjimąsi šituo projektu. Ir dabar pabandysiu atsakyti da, didžią dalį klausimų. Pirmiausia, noriu atsakyti ponui Rubik ir kitiems klaususiems šią temą. Pone Grostet kalbėjo apie tai, kad visos suinteresuotos šalis pareiškė rimtais įpareigojimą daryti viską, kad projektas būtų gyventas 2016. ITER dalis dabar, e, sakykime, yra tinkamai gyveninta, yra numatytas metinis biudžetas šio projekto gyvendinimui. E, nėra, kai buvo pasakyta teisingai, jokios šalies ES, kuri pati viena galėtų tokį projektą įgyvendinti. Turbūt Turbūt atsimenate, kad mano įgaliojimų pradžioj buvo pradėta kalbėti apie šį projektą labai detaliai Šis projektas buvo mano atsakomybės rytis ir dabar yra pasiekta didelės pažangos projekto valdymo srityje ir jo įgyvendinimo srityje. Turime struktūrą, kuri vadinasi Fusion for Energy, tai yra branduolių sintezės taryba, taip vadinama, kuri padeda tinkamai įgyvendinti projektą. Taip pat Labai svarbus dalykas yra pagerintas bendradarbiavimas su ITER organizacija ir vietos agentūromis, kurios padeda, kada rašo projektą sėkmingai įgyvendinti. Tuo mes užsimame. Kitas dalykas vietų, su vietos agentūromis konsultuojantis buvo parengtas taip pat projektų darbų grafiko išdėstymas. E, svarbu, aišku, turėti valstybių požiūrį į projektą. Buvo atliktas nepriklausomas vertinimas. Buvo kalbėta apie riziką ir apie tinkamą projektų įgyvendinimą. Mes be abejo kai kurios dalykus, kai kurios dalykus galime numatyti. 2015 lapkritį vyko tarybos posėdis ir, kaip jau sakiau, daugiau negu 50 procentų tikslų buvo pasiekta. Mes netrukus turėsime visą informaciją ir galėsime ją pateikti, ką, ko pasiekta tą projektą įgyvendinant. buvo užduota ir specifinių klausimų. Kiek kainuos to projekto gyvenimas, kiek jis truks. Man atrodo, datos yra pakankamai aiškios. 20, 20. Man atrodo, laikotarpio įgyvendinti 2025 metais bus įgyvendintas Plasma First projektas, iki 30 metų kitos projekto dalis. Visos ITER dalis yra numatytos 2016-2025 metams, tie darbai turėtų siekti 5,5 milijardų eurų. Bet ponė Grustė teisingai pasakė, kad 45 procentus viso to finansavimo užtikrina Europos Sąjunga. ES turi prisėmus tokį įsipareigojimą pagal įter susitarimą. Yra numatytas naujas tvarkaraštis ir pagal tai įnašai turi būti perskaičiuoti iki 2020 metų viskas yra daugmaž aiškus, tačiau turime iki 2025 metų viską tinkamai pasiskaičiuoti kuo greičiau ir mes be abejo tos duomenys pateiksime Europos parlamentui. Turime atlikti labai detalę analizę to susitarimo. Atsižvelgdami į naujas, galbūt atsirasinčias sąnaudas, mes labai greitai pasistengsime jums pateikti visą tą informaciją. Lapkritį, ko gero, mes jau galėsim ją turėti po lapkričio mėnesio metų pabaigoj galėsime jums pateikti visus šitos skaičius. Pone Ponset. Dvideš... 2035 metai. Tai yra data, kurią galėčiau paminėti, sakydamas į jūsų klausimus. Vėliausiai 2040. Kas atsitiko Ispanijoje? Kaip ir viso Europos Sąjungoje, turime tą tikslą, kad atsinaudinis energijos šaltiniai turi sudaryti 20 procentų energijos mišinį. E, pamažu siekiame to skaičiau, tačiau Ispanija ir kitos 26 valstybės turi pasiekti tų tikslų. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad tų kelio gairių būtų laikomasi. Pavasarį mes paskelbsime paskutinius duomenis ir įvertinsime pasiektą pažangą valstybėse narėse. Atsinaujinantis energijos šaltiniai juk nėra tik vėjo jėgainė, saulės energija ar šiluminė energija, bet tai taip pat yra biomasė. Pavyzdžiui, Ispanijos atveju, jeigu atsižvelgtume į biomasės naudojimą, tai rezultatai yra tikrai mm, daug žadantis. Anksčiau tvaraus vystimosi kriterijų nebuvo laikomasi, o dabar tendencijos keičiasi. Pavasarį mes įvertinsime situaciją valstybėse narėse. Europos komisija padarys viską, kad tie tikslai būtų sėkmingai pasiekti energijos efektyvumas. E, mes apie tai taip pat kalbėjome. sudėtingiausias dalykas teisės aktuose yra susijęs su energijos efektyvumo užtikrinimu. Pastatų energijos efektyvumas taip pat yra vienas iš svarbiausių klausimų ir būtent čia problemų yra daugiausia valstybėse narėse. Europos komisija pradės pažeidimo procedūras prieš tas valstybės, kurios savo įsipareigojimų nesilaiko. Na, iš tikrųjų, labai svarbu atlikti numatytus darbus. Tų projektų bus daugiau. Būtinai vertinti komercinį projektų gyvybingumą prieš primant sprendimą dėl gyvendinimo. Europos komisija brandoliniam sektorėje taip pat turi gyvendinti sprendimus ir būtina paskaičiuoti kiek kainuoja vienos ar kitos jėgainės uždarimas, koks biudžetas turi būti tam numatytas. Turime pasižiūrėti, kokį kitą kūrą galima naudoti, kur jo saugojimo problemų yra žymiai mažiau. Būtina ne tik turėti reikiamas technologijas, bet ir pasirūpinti, kad projektai būtų laiku įgyvendinti. Ir aš tikiuosi, kad tuos visus žiesius argumentus mes atsižvelgsime savo išvalgose. Buvo taip pat klausimų. Daugelis valstybių narių e, prisidėjo prie interfinansavimo. Tai iš tikrųjų, projektas yra unikalus. Jeigu valstybės narės nebūtų įsitrauktusios, e, nebūtų įmanoma pritraukti privataus sektoriaus investicijų čia. Būtina, kad e, tas indėlis jūsų būtų maksimalus. Procesas tikrai labai sudėtingas. E, tiek Reikia verti išspręsti daugybę problemų, tokios kaip tarifų skirtumai, kaip e, sutarčių pasirašymas įvairių ir panašiai. Nes būtina užtikrinti, kad atsinaujinantys šaltiniai būtų tokie pat konkurencingi kaip ir įprastiniai šaltiniai. Valstybės parama tam yra būtina. Tad dabar turime bendrą vaizdą. Turime finansinę perspektyvą iki 2020-ųjų, laikysimės jos, viskas yra aišku 2020-ųjų. Tačiau E, į ES biudžetą. Būtina įtraukti šiuos elementus. Naujos technologijos ir jų panaudojimas, su to buvo susijęs taip pat klausimas. Mes turime programas iki 2020 metų. Du, du, turime programą Horizontas 2020, Junkerio programa, jų investicijų planas yra svarbus dalykas. Jo dėka galėsime išspręsti daug klausimų ir galimai tas, tai, tas fondas taip pat galės būti panaudotas šiam projektui. 40 procentų to fondo galės būti panaudota tam, kad būtų galima gyventi projektus susijusius su švariais energijos šaltiniais, su klima, kovai su klimato kaita ir panašiai. Is... Komisija labai stebi šios projektus, šie projektai komisijai yra labai svarbus. Mes sekam, kas yra vykdoma, kaip yra įgyvendinami tie planai. Ir nuvykus į vietą matome, kaip veikia projektai, tačiau ir jūs parlamentarai kartais vykstat į komandiruotės ir ką jūs pamatot? Pamatot puikiausią rezultatą, puikiausią vaizdą, kokybė yra pati puikiausia. Veik, e, kinai veik, dirba, pavyzdžiui, su, su magnetų srityje ir taip toliau ir mes tikrai galim pasiekti labai didelį proveržį bendradarbiaudami su šiom valstybėm ir pateiktų švarų energijos šaltinį. Tačiau antra vertus mes nepamirštam ir atsinaujinančių energijos šaltinių, mes tam tikras programas vykdome vienu metu. Komisija tikrai labai remia šį projektą ir jis yra labai svarbus, nes energijos bus galima e, gaminti greičiau ir taip toliau, bet mes žinom, Ir šiais metais jau pateiksime veiksmų planą, bus parengtas visas dokumentų paketas, bus kalbama apie, apie e, energetikos naudingumą, apie atsinaujinančius energijos šaltinius, apie CO2 mažinimą. Taigi mes turėsim visas teisinės priemonės, kuriamis galėt, kad galėtume pasiekti su energetika susijusių tikslų ir su klimato kaita. Ačiū komisarė, atsakėte į tikrai labai svarbius klausimus. Labai sudėtinga atsakyti, kadagi tas projektas bus pabaigtas. Pinigai, kitas labai svarbus klausimas. ITRE komitete mes esam dauguma bent jau mūsų įtikinti, kad šis projektas uh, labai svarbus. Galbūt uh, kiti parlamentarai laikosi kitokios nuomonės, gal, pavyzdžiui, biudžeto komitete manoma visai kitaip, bet ITRE komitete tikrai sulauksite mūsų paramos. Spalio 24 baigėsi mandatas ir bus keliaujama į ITER jūs galėsit patys nuvažiuoti į vietą ir pasižiūrėti. Jeigu bus užsirašysiu per daug, tai organizuosim e, kitą susivažiavimą. 20 spalio 23 sekmadienį galima susitikti vakare ir pakalbėti apie komandiruotę vizitas labai įdomus. Taigi galėsim užduoti e, klausimų ir kolegoms. Kartais kolegos protestuoja, nenori finansuoti tų kelionių, bet įtre komitetui šis vizitas labai svarbus. Taigi raginu nuvykti į įtar. 24 dieną. Ir pirmadienį jau Strasbūre būsime ryte, galėsite pasirašyti ir užtikrinti, kad dalyvaujate Strasbūre. Taigi galite spėti viską ir apsilankyti ITER ir iš ten tiesioginių skrydžių pasiekti Strasbūrą. Taigi, komisarė, dėkoju, kad apsilankėte, o visus raginu domėtis šiais klausimais. Mūsų kitas posėdis 12-13 spalio. Ryte ir vakare dvi nedidelės sesijos. Dvi dienos. Ryte ir popiet. Balsavimas, koordinatorių posėdis, daug temų aptarti. Taigi susitiksime po poros savaičių. Ir dar kartelį dėkoju komisarui.